pagal darbo atvarkę pateiktos šešios rezoliucijos dėl Ugandos. Tai yra šešių frakcijų bendra rezoliucija dėl prieš homoseksualus nukreiptos teisės akto. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Kas už? Prieš. Patikrinsime, balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Pakartosiu, balsuojame dėl aštunto paragrafo. Trisdešimt septyni už. 30 prieš priimta. Toliau F konstatuojama dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Rezoliucija primta 60 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Toliau balsuosime pagal darbo tvarkę septynios rezoliucijos dėl Azerbaidžiano saviriškos laisvės. Pirmasis balsavimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė dėl EFT rezoliucijos. Atmesta. Toliau šešių frakcijų rezoliucija. Septintas paragrafas. Žodinis pakeitimas. Pone Andrikienė, prašau. Ačiū pirmininkė EPP frakcijos vardu. Siūlau tokį žodinį pakeitimą 7 paragrafe. Tai yra pakeisti žodžius diplos Azerbaidžianio authorities decision žodžiais urges, ragina valdžios institucijos, ragina Azerbaidžiano valdžią atnaujinti FM radio transliacijų licencijas tarptautiniams transliuotojams. Niekas neprieštarauja, balsuojame dėl septinto paragrafo su papildomu tekstu, kas už, kas prieš susilaikę. Priimta. Dabar dėl visos rezoliucijos balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė. Rezoliucija priimta. Baigiame balsavimą. Dabar noriu paskelbti, kad teisininkas, kuris atstovauja Lenkijos piliečiui paprašė panaikinti imunitetą tam tikro piliečio ir tai tas klausimas yra perdotas